Merci. Wir beginnen. Ich äh, weiß jetzt. Kągi pradėkime, nežinau, kokia bus darbo eilės tvarka. Pas mus atvyko įdomių svečių, mes juos pakvietėme, ponas Novotni, Europos mokslinio tyrimų tarybos pirmininkas ir ponas Ifmeni, mokslinių tai, tyrimų tarybos pirmininkas ir ponas Meti, kuris atstovauja RC vykdomąją agentūrą. Tikiuosi, kad teisingai pristačiau mūsų svečius, kuo nuoširdžiausiai sveikinu jūs pas mus atvykusius. Nežinau, kokia eilės tvarka jūs pasisakysite. Pane profesorė norėtų pradėti. Ji yra ką tik išrinkta pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi, kad Pana Novotni yra šiandien tarp mūsų, be abejo, žiūgas ir kitais svečiais. Na ir dabar mūsų viešinė mums papasakos, kas vyksta MTT. Ponios ir ponai, gerbėmi svečiai, prašom žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Labai malonu čia pas jūs lankytis. Paskutinį kartą turėjau garbę kalbėti šiame komitete prieš MTT įkūrimą, nuo tada mes pasakėme nemažos pažangos ir aš dėkoju, kad pakvietėte mus čia šiandien. Trumpai pakalbėsiu apie tai, kas įvyko nuo MTT įkūrimo ir po to tikėsios, kad galėsime apsikeisti nuomonėmis apie tai, ką dar reikia padaryti, kad sustiprintume šią tarybą ir kad ji taptų pasaulinio lygio finansavimo agentūra. Kol kas MTT veikia sėkmingai. Ne tik aš tai galiu Jums pasakyti, nes mes susilaukėme didelės reakcijos ir mokslinėje bendruomenėje, ir kitos, iš kitų organizacijų pusės, kaip pavyzdžiui EMA ir kitų MTT paradigma, kaip mes ją vadiname, yra e, tai, kad pirmo, pirmą kartą Europinių lygių yra konkurencija, kad būtų galima paremti geriausius tyrinėtojus. Anksčiau konkursai būdavo vykdomi tik tai nacionaliniu lygiu, o šis po, na, pokytis yra didžiai vertinamas. Mes pradėjome stipendijų sistemą taikyti, kuri yra labai naudinga nu, jauniems tyrinėtojams. tyrinėtojams. Anksčiau daug prarasdavome jaunų mokslininkų, kurie išvykdavo į Junktinės valstijas ir negrįždavo, negrįždavo nes jie sakydavo visiškai teisingai, kad Junktinės valstijose jie turėdavo daugiau galimybių nuo pat pradžių dirbti nepriklausomai. Mes norime išlaikyti pačius geriausius mokslininkus, norime, kad jie ir grįžtų, kurie išvykę, ir norime, kad Europa taptų patraukli vieta dirbti. Froncija ar tyrimai, pirmaujantis e, tyrimai reiškia, kad tai yra pažengę tyrimai ir mes tikimės kad jų rezultatas bus ir naujovės. MTT susilaukė sėkmės tą prasme, kad mes matome, jog mums paiko padaryti poveikį, nustatant vertinimo standartus. Pateiksiu vieną pavyzdį. Paskutinėme Science žurnalo numeryje Lenkijos vertinimo sistemos restruktūrizavimas buvo paminėtas kaip panaudojantis MTT sistemą. Ir daugelį šalių mūsų vertinimo procedūra taip pat vertinama, nustatant savo standartus. Ir mes tikimės, kad tie standartai pakils visoje Europoje. Pirmą kartą mm, buvo surinktas konkursas tarp universitetų Europoje. Rektoriai e, susitikę ėmėsi kalbėtis apie tai, kiek klausinėti vienas kito, kiek gavote MTT stipendijų ir panašiai tai yra labai sveika konkurencija tarp universitetų. Mes jau tiršėjome e, tūkstančio stipendijų skaičių, taigi didėja jaunų mokslininkų ir e, patyrusių mokslininkų skaičius, kurie formuoja tikrai unikalią Europos mokslinę bendruomenę tarp pirmaujančių mokslininkų. Jau turime nemažai e, e, mokslinių darbų, kurie yra paskelbti. Taip pat mes sėkmingai dirbame tą prasme, kad vis daugiau šalių savo lėšomis prisideda finansuojant jaunus mokslininkus, ypač tuos, kurių mes negalėjome finansuoti, bet kurie e, praėjo iki pokalbio stadijos ir dėl to, kad neturėjome pakankamą biudžeto, negalėjome jų finansuoti, tačiau kai kuriuos jų finansuoja šalis. Dabar trumpai norėčiau pakalbėti apie didžiausius iššūkius, kurie yra susijęs su 20 metų strategija Ir noriu priminti, kad e, tie pirmaujantis tyrimai, tai yra tyrimai, kurie dar nėra žinomi. Yra tam tikras netikrumas e, tuose tyrimuose, tačiau mokslo istorija sak, mums rodo, kad labai dažnai gaunami netikėti rezultatai, kurių negalima suplanuoti iš anksto, kurie iš tokių tyrimų atsiranda. Todėl mes manome, kad yra svarbu išlaikyti platų mokslinių galimybių spektrą, tačiau vis tiek e, teikti prioritetą e, geriausiams tyrimams, aišku. Aš nemanau, kad e, numatomų rezultatų pagrindų galima nustatyti aiškius tikslus, tačiau noriu Jūs patikinti, kad mokslininkai, su kuriais mes dirbame, puikiai žino, kas rūpi visuomeniai, jie yra tam atviri ir tai integruoja į savo tyrimus. Trumpai pakalbėsiu apie ateitį. Mes norime ir toliau investuoti į puikius žmonės, būtent į individus, kurie turi geriausių idėjų. Mes finansuojame tos, kurie pradeda, kurie konsoliduoja, kurie yra pažengę trinėtojai. Ir visai neseniai pakeitėme amžiaus ribą po daktarinės disertacijos apginimo, tai yra iki 12 metų. Mes ne, e, laikomės ne chronologinio e, asmens amžiaus aspekto, taikome ne tą aspektą, bet skaičiuojame po disertacijos apginimo laikotarpį iki 12 metų. <clears throat> Ir mes pradėjome galvoti, ką daryti toliau ir galvojame, ar nereikėtų pasukti tą kryptimį, kad būtų kuriama kūrybiška aplinka, kad tai galėtų vykti įvairiose Europos institucijose, tai yra, kad tai būtų auginimo pagrindai kūrybiškumui atsiskleisti. Ir mes ir toliau ketiname stiprinti Europos poziciją pasaulinėme mokslinėme kontekste. Dabar apie mokslinę, kol kas e, apie mokslinę pusę pakalbėjau, dabar norėčiau pakalbėti apie administracinę pusę. Aš čia turiu labai tiesiai pasakyti, e, viskas nebuvo taip e, paprasta, kaip tikėjomės. Tikėjomės buvo, aišku, kūdikystės e, stadija, dabar periname prie ankstyvos, galbūt e, su suaugusiųjų stadijos. Na ir atsirado vykdomoji agentūra, E, iš tam tikros struktūros komisijoje ji tapo agentūra. Tas perėjimas buvo gana skausmingas, o viena iš priežasčių dėl tam buvo ta, kad agentūra dirba pagal tai, kad e, viskas vienas dydis tinka visiems, bet nebūtinai tinka būtent šiai agentūrai tokie na, komisijos apmatai. Agentūra taip pat e, tapo autonomiška 2009 m. Liepos mėnesį, šiek tiek vėliau negu buvo tikėtasi. Ir čia susidūrėme su dviejų kultūrių su, sujungimu, tai yra moks, mokslininkų kultūra, kuri pagrįsta pasitikėjimu ir biurokratinės administracinės struktūros prijungimas, kuri yra pagrįsta kontrolė. Na, aišku, atskaitomybė ir kontrolė yra būtini, tačiau jūs tikriausiai suprantate, suprantate, kad Buvo tam tikras kultūrų konfliktas praeitie. Todėl konsolidacijos e, poreikis buvo aiškiai pripažintas ir kolega kalbės apie vidutinio laiko tarp peržiūros komiteto darbą, kas buvo nustatyta. Tačiau viena iš priežasčių yra ta, kad valdymo struktūra, kurią turi MTT, e E, turi tam tikrų e, gimimo defektų. Tie defektai yra dėl to, tokie, kad iš vienos pusės turime mokslinę tarybą, kuri numato mokslinę strategiją. Ir šią prasme mes esame visiškai autonomiški. Niekas niekada nebandė mums padaryti jokio poveikio. Tačiau daroma prielaida, kad galima aiškiai atskirti mokslinę strategiją nuo administracinės e, pusės. Tačiau praktikoje taip nėra. Administracija ir mokslinė strategija yra daug artimiau susiję dalykai ir turi būti artimiau susiję, negu buvo numatyta iš pradžių, kuriant MTT. Be to, mokslinė taryba, nors ją ir buvo patikėta nustatyti mokslinę strategiją, ji neturi teisinio e, statuso kartais tai yra problema. O santykiai su agentūra, aš ypač noriu padėkoti Žakui Metei su jo, dar, jo darbuotojams. E, tie santykiai buvo harmoningi dėl visų susijusių procesų, tačiau struktūra yra pažeidžiama, nes ji priklauso nuo asmenų, kurie užima parinius postus e, geronoriškumo. Ir be to, be to yra turime svaitingus santykius su e, generaliniu direktoratu. Taigi, po vidutinio laiko tarp peržiūros e, rekomenda, komiteto rekomendacijų mes nusprendėme integruoti tas administracinės ir mokslinės kultūras ir šiuo metu esame pradėję procesą pagal komiteto pasiūlymus e, įdarbinti direktorių, kuris bus agentūros direktorius kuris pats bus mokslininkas su didelė administracinė patirtimi. Ir dabar šis procesas vyksta. Taip pat bandėme patikslinti e, e, mokslinės tarybos vaidmenį, agentūros, e, generalinio direktorato vaidmenis. Tai yra trijulės vaidmenis ir tai nėra visiškai paprasta. Mes taip pat įgyvendinome rekomendacijas, e, kurias pateikė vidutinio laikotarpio peržiūros komitetas dėl ekspertų narių įdarbinimo. Tai buvo viena erzinančių aplinkybių, kurias nurodė komitetas. Ir čia mes tikrai pasiekėme pažangos. Kiti žingsniai pagal komiteto rekomendacijas. Ir kaip jau užsiminiau, tai yra bandymai apibriežti santykius tarp agentūros, mokslinės tarybos ir generalinio direktorato. Tam reikia įkurti nuolatinius komitetus, suteikti MTP valdybai daugiau vaid, didesnį vaidmenį, įkurti identifikacinį komitetą, gauti duomenys, kurie yra reikalingi. Tai yra svarbus elementai, kad galėtume ir toliau e, dirbti savo darbą pagal sutiktus įgaliojimus. Ir mes norime pereiti nuo kultūros, nuo kontrolės kultūros prie e, pasitikėjimo kultūros. Mes suprantame, kad principas, atskaitomybės principas yra svarbus, tačiau suprantame, kad kitame reglamente, finansinėme reglamente bus sukurta erdvė mokslinių tyrimų reglamentams. Nes dabar veikiame pagal bendrą reglamentą, kuris pagristas sutartimis ir tai nėra lengviausias būdas skirti lėšas mokslininkams ir moksliniams institucijoms. Kovo antros dienos posėdėje, konkurencingumo tarybos posėdėje, konkurencingumo taryba patvirtino daugumą komiteto, kuris patikė rekomendacijas, rekomendacijas. Tačiau buvo taip pat buvo pripažinta, kad yra viena spraga tame, kaip reagavo komisija. Ir konkurencingumo taryba savo posėdėje apie tai kalbėjo, kad reikėtų parengti naują peržiūrą kitų metų Liepos mėnesį ir pasižiūrėti, ar tos priemonės, kurias, apie kurias čia jums kalbėjau dabar, yra veiksmingos ir ar jos yra pakankamai geros, kad e, leistų mums integruoti tą mokslinę ir administracinę pusės. Taigi taip atveriame duris naujai peržiūrai prieš 2011 metų Liepos mėnesį, siekiant įstikinti, ar rekomendacijos ir jų gyvendinimas yra pakankamai suderinti, kad MTT įgautų tokią struktūrą, kurios jai reikia. Na, o galvojant toliau, už 7 pagrindų programos rėmų tikimės, kad MTT taps nuolatinė institucija. Jos e, egzistavimas kol kas yra susijęs su 7 pagrindų programa iki 13 metų. Mes norėtume tapti nuolatinę instituciją su įgeneris su žymiai didesniu biudžetu, kad galėtų atlikti savo unikalią misiją. Na, o kalbant apie struktūrą, tai Lisabono sutarties straipsniai, kurie tam numato korekcijos galimybės, jeigu jų reikia. Taigi, tuo norėčiau baigti ir padėkoti Jums uždėmesi. Labai ačiū už tokį išsamų pasisakymą. Aš manyčiau, kad galbūt visų pirma suteiksiu žodį visiems trims mūsų svečiams. Paskui kitiems komiteto nariams dabar ponas Meni, prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė, parlamento nariai. Norėčiau papasakoti, kokia yra mano patirtis kaip šio komiteto pranešėjo šioje srityje. Pirmiausia, turiu prisipažinti, kad kai MTT buvo įkurta, aš šiek tiek skeptiškai žiūrėjau į jos ateitį, nes buvau įsitikinęs, kad potencialus jos e, silpnumas, silpnoji vieta būtų jos vertinimas, vertinimo procesas, jos pasiūlymų vertinimas. Mano skepticizmas buvo pagristas mano pastebėjimu, kas vyksta kitose programuose, kurias, kuriams vadovauja komisija. Galėtume sakyti, kad pats vertinimo procesas kartais nėra toks, apie kokį svajojame. Taip pat turiu pasakyti, kad aš buvau paskirtas šio komiteto pranešėjų, nes tuo metu buvau e, Europos universiteto instituto e, direktorius ir turėjau patirties apie tai, e, patirties iš santykių su Europos institucijomis. Šiandien aš niekam nevadovauju, esu laisvas žmogus ir, ir tai, ką aš sakau, tai yra mano nuomonė ir komiteto nuomonė ir aš nebandau nieko slėpti dėl to, kad, kad bijočiau padaryti žalos kokiai nors institucijai. Taigi, turiu pasakyti, po kelių savaičių ar mėnesių analizės ir tyrimų, darant apklausas, rengiant klausimus, konsultuojantis ir skaitant dokumentus, mes labai greitai komitete pasiekėme gana aiškių išvadų. Pirmoji išvada būtų ta, kad MTT darbas yra sėkmingas, didelė, didelė sėkmė čia. Ir tai yra tarsi na, briliantas karūnoje tyrimų srityje, kurią finansuoja Europos Sąjunga. Ir jeigu ir reikia tam tikrų patobulinimų, tie patobulinimai gali tapti tam tikrų švyturių kitoms programoms, kuriams vadovauja Europos komisija ir Europos institucijos. Taigi ši sėkmė yra visiškai akivaizdi, tačiau turėčiau sakyti, nepaisant tam tikrų kliučių ir dėl to, kad kai kurie žmonės tiesiog skyrė daug energijos ir kantrybės šių, šių pastangų sėkmiai. Visų pirma, mokslinė bendruomenė. Pagaliau atsirado programa, kuri, kuria buvo skirta žvelgti plačiau negu nacionalinėse programuose. Skirtingai nuo programų, kurios e, įpareigoja mokslininkus bendradarbiauti gana dirbtinai. Pagaliau iniciatyva atiduota individams ir jų komandoms. O šio pasiūlymo pagrindas buvo sąžiningas vertinimo procesas. Taigi, šis procesas buvo sėkmingas dėl dedikuotos įgyvendinimo struktūros ir žmonių atsidavimas toje dedikuotoje struktūroje buvo labai gerb, paga, gerbtinas. Ir labai e, jie steng, padėjo išspręsti problemas. Trečia išvada yra ta, kad nepaisant tos sėkmės yra daug susierzinimo dėl kvailų priežasčių. Pavyzdžiui, jeigu E, apžvalgininką paprašysime įrodyti, pa, pa, įrodyti savo identitetą, savo uh, egzistavimą ir užpildyti daugybę komplikuotų anketų be jokio užmokesčio. Tai kodėl jis ar ji, tie recenzentai turėtų tai daryti, netgi, nes tai turėtų tai daryti nemokamai. O tuo pat metu jie gauna tam tikrų pareigų, kurios yra tiesiog biurokratinės savo esme ir, ir stiliumi. Tai atrodo, tai yra blogai, nes e, mokslinio vertinimo sistema pagrįsta vertintojų kokybę ir reikia užtikrinti, kad vertintojai yra labiau kvalifikuoti negu pasiūlymų teikėjai, nes kitai būtų absurdas kad gautume geriausius recenzentus, turime juos įtikinti, kad jie turi e, elgtis kaip geri mokslinės bendruomenės piliečiai, dėl to, kad jie jai priklauso, o ne dėl to, kad jie yra, gauna atlyginimą. Ir turiu pasakyti, kad e, skaitant ypač neuropi, neuropiečių mokslininkų e, komentarus apie tai, kaip komisija elgėsi su recenzijomis, na, na susidarė baisus vaizdas dėl visai kvailų dalykų. Trečia išvada buvo taip pat e, ta, kad e, struktūra buvo netinkama. Viena vertus buvo generalinis sekretorius ir kita vertus dedikuotos įgyvendinimo struktūros e, direktorių, kaip tyrimų direktorato generalinį direktorių. Priežastis nėra ta, kad žmonės nenori bendradarbiauti. Iš tiesų sistema veikia tik tai dėl to, kad jie bendradarbiavimo. Tačiau ši dviguba sistema vadovavimo dėl struktūrinių priežasčių veikia negerai. Ir mes dėl to norime sulieti tas dvi funkcijas. Nepakaks sulieti dvi funkcijas, suteikiant jas vienam žmogui, kad reforma būtų sėkminga. Tačiau mes Nu, pasirinkome eiti palaipsniui vykdant reformą, o ne radikaliai, nes radikali reforma reikštų, kad reikia padėti viską nuo pradžių. O kaip žinote, Europos institucijose užtrunka 2-3 metus diskusijų, kol priimamas sprendimas. Taigi mes pasirinkome pagrįstą, protingą kelią, tačiau reformos sėkmė priklausys ne tik nuo naujų struktūrų, bet ir nuo dvasios, įgyvendinant tas reformas. Ir pagaliau mes buvome įsitikinę, kad e, sėk, viskas, šis projektas buvo sėkmingas, tačiau pati konstrukcija yra labai trapi, o jos trapumas yra susijęs e, su prieštaravimu tarp e, tikslų ir priemonių. Tikslai yra stimuliuoti mokslinius tyrimus naujoviškus tyrimus, o priemonės, administracinės priemonės yra labai e, sustingusios ir biurokratinės. Taigi, tai yra prieštravimas, kurį reikia e, panaikinti. Taip pat asmeniškai noriu pasakyti, ponia pirminkė, sakiau, kad aš kalbėsiu tiesiai. MTT nėra išimtis, kai kalbam apie mokslinių tyrimų valdymą Europos iš Europos institucijų pusės. MTT yra geriausias situacijos, kurie yra nepatenkinama atvejais, nepatenkinama situacija, kuria atsiranda dėl biurokratijos. Ir ypač dėl e, finansinių reglamentų įtakos finansiniai reglamentai pagristi nepasitikėjimu mes esame visi nusikaltėliai, kuriuos reikia tikrinti ir kontroliuoti, audituoti. Tai yra kontrolės ir audito kultūra. Tai nėra vertinimo kultūra. Kaip Europos universiteto instituto prezidentas, aš buvau audituotas 10 ar 20 e, kartų kiekvienais metais. Niekarto nebuvau vertinamas e, kaip mokslinė organizacija. Taigi svarbiausia Mūsų ataskaitos klausimai yra štaikia. Reikia pasirinkti laipsnišką transformacijos kelią. Antra, reikia išlaikyti MTT vertę, tai yra e, autonomiją, nors ir trapi, bet vis tiek autonomiją, puikius pasiekimus ir tai, kad e, tyrimų pasiūlymų finansavimas nėra su nieko siejamas. Taigi mes siūlome susijęti e, generalinio sekretoriaus ir E, vykdomosios agentūros direktoriaus funkcijas. Numatyta, kad atrankos komitetas numatys, e, parinks gerai, labai pripažintą mokslininką, kuris būtų geras vadybininkas, nes e, kova su komisijos aparatu bus žiauri. Taip pat mes E, siūlome, kad visi reglamentai būtų padaryti daugiau draugiški vartotojai, ypač kai kalbama apie ekspertus ir e, rez, e, recenz, recenzentus, nes jie yra, jiems už darbą nemokama, o reikia užtikrinti, jie užtikrina tos institucijos darbo kokybę. Taip pat mes siūlome pagerinti recenzentų vertinimą, vertimo sistemą, parengiant duomenų sistemą, duomenų bazę, kuri būtų vieša. Mes taip pat siūlome parengti kontraktus su stipendijų gavėjais. Ir čia aš asmeniškai taip pat pasakyčiau, kad sistema, per kurią Europos komisija finansuoja mokslinius tyrimus Europoje per taip vadinamas sutartis, yra pati absurdiškiausia sistema, kokią tik tai galima sugalvoti. Ja reikia transformuoti į vienkartinės išmatkas. Reikia pasitikėti ir tikrinti, o ne nepasitikėti ir kontroliuoti. Nes aš manau, kad e, komisijos gyvenimas tampa neįmanomas, o mokslininkų gyvenimas tampa baisus. Vis daugiau žmonių nesikreipia nei, nei NTT, nei e, pagrindų programos programas dėl to sudėtingumo. Ir paradoksas yra tai, kad Europa su, suvokiama labai neigiamai, nepaisant to, kad yra, yra viena dosniausių finansuotojų moksliniams tyrimams. Taigi, ateičiai, noriu pasakyti, tikiuosi, kad ši ataskaita bus įgyvendinta, aš esu įstikinęs, kad taip ir bus. Ir noriu pamiečia poną Paltočniką, kuris taip pat e, labdaug prisidėjo užtikrinant, kad programa būtų įgyvendinta. Antra, taip pat noriu pasakyti, jog esu patenkintas, kad vertinimas įvyks po dviejų metų, nes neturime leisti šiai institucijai e, tapti rutin, rutininę. Ji turi būti gyva, stimuliuojanti ir stimuliuojama. Ir tas vertinimas po dviejų metų bus labai svarbus šią prasme. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad išbandykime šią laipsnišką strategiją. Tačiau jeigu ji neveiks, turime eiti toliau, nes Europai reikia pagrindinių mokslinių tyrimų organizacijų palyginant su Amerikos institucijomis. E, šiame komitete esame išklausę Eliją Zairūnį, kuris yra Al Alžyro kilmės mokslininkas, prancūziškos kultūros mokslininkas, kuris puikią karjerą padarė Amerikoje. Jis vadovavo fondui, kuris buvo 20 kartų turtingesnį už MTT. Mes negalėjome patikėti. Tačiau jis buvo labai atsigavęs, atsidavęs tam, kad Europai reikia atitinkamo ekvivalento tai amerikietiškai institucijai, kaip e, Britai sako, velnės lepiasi detalėse. Tai galbūt ir galime turėti puikių tikslų padidinti finansavimą 2-3 kartus, tačiau jeigu neturėsime tinkamos organizacijos, mums nepavyks. Tai yra svarbiausia. Taigi, dabar MTT vadovauja vykdomoja agentūra. Ši agentūra yra gerai, jeigu ji bus pakankamai autonomiška. Jeigu ji bus tik tai biurokratinio, didesnio biurokratinio aparato vergas, galime viską pamiršti. Jos darbas nebus sėkmingas. Ir nepasieks, ji nepasieks to, ko mes manome, ką turėtų MTT pasiekti, tai yra tapti pripažinta tarptautinė organizacija. Ir nu, dabar norėčiau baigti. Esame parlamente, kuris yra išrinkta institucija, nors ir gana trumpam laikui. Ir normalu, kad jūs norite pamatyti rezultatus gana greitai. tokiom, šioms mūsų institucijoms reikia laiko. Ir daugiau negu vieno, vienos kadencijos, kad jos įsibėgėtų e, ir galėtų dirbti. Tai yra aplinka, šios institucijos yra, joms reikia aplinkos, kad jos taptų derlingomis. Reikia, jos, joms reikia paramos ir jūsų parama yra reikalinga ne 4-5 metus Kai kalbame apie pirmaujančius mokslinius tyrimus, mes nekalbame apie trumpą laikotarpį. Tai yra ilgalaikės investicijos ir tai yra svarbiausia MTT sėkmiai. Ir tiekime, kad ateityje taip ir bus. Ačiū. Labai ačiū ponas Meni už tokį aišku, tikslų pasisakymą. Aš tikiuosi, kad tikrai jūsų pasisakymas bus labai naudingas mūsų diskusijoms. Jūsų pasisakymas tikrai atsispindės diskusijose. Dabar suteiksiu žodį ponui Metai, kad jis galėtų pasisakyti. Na, tada, mėly kolegos ir mielos kolegės, tada žodį suteiksiu jums. Prašom, ponas Metai. Thank you, Mr. President. I'm just... Dėkuoju. Pirminkė, aš tiesiog norėčiau įjungti savo kompiuterį, kad galėčiau parodyti jums skaidrės. Man reikėtų, kad jūsų padėjėjas man padėtų. Yeah, yeah, I'm trying to. Sometimes there are problems that only for, and problems are there to be solved. Super. That's it. Okay. Merci. Well, good afternoon to everyone. Labą dieną visiems. Man labai malonu dalyvauti jūsų posėdėje dėl daugybės priežasčių. Parlamentas pritarė tam, kad būtų įkurta MTT, kadangi jūs turite sprendimo teisę pagal 7 bazinę mokslinio tyrimų programą. Bet aš atsimenu, kad jūs ir kitais balsavimais mus parėmėte. Be to, aš esu atskaitingas e, būtent šią instituciją, kadangi jūs tvirtinate mano biudžetą. Taigi aš tiesiogiai esu jums atskaitingas. Ir norėčiau jums perduoti tris dalykus. Pirmiausia, aš norėčiau pritarti savo kolegoms, kurie sakė, kad EMTT puikiai veikia. Mes tik neseniai pradėjome dirbti, tačiau mūsų pradžia buvo iš tiesų įspūdinga. Antra, kalbėdamas apie mūsų struktūrą, galėčiau pasakyti, kad mes, mums skirtos investicijos yra didžiulės, didžiulės tai yra 7,5 milijardo eurų. Ir mūsų šūkis yra geriau greičiau ir pigiau. Ir aš rodysiu, kad mes jį, jo siekiame. Ir trečia, mes tikrai siekime pakeisti Europos, Europoje vykdomus mokslinius tyrimus, mokslinio tyrimo erdvę. Pirmiausia, pristatysiu mums, jums mūsų agentūrą, šiek tiek pateiksiu kelis pavyzdžius. Gal tai daryti būtų kiek ankstoka, bet aš vis dėlto tikiuosi, kad mūsų darbo rezultatai bus labai geri. Taigi mūsų agentūra pradėjo dirbti atsižvelgdama į peržiūros komisijos rekomendacijas. Aš tiesiog norėčiau Jums priminti, kokie yra mūsų pagrindiniai 2010 metų tikslai. Pirmiausia, mes e, iš esmės esame lik ir savotiškas komisijos generalinis direktoratas. Bent jau esame sukurti pagal jo kopiją. Ir mes turime E, valdymo komandą. Čia jūs matote, kad per trejus darbo metus mes sugebėjome pritraukti darbuotojus iš 20 šalių. Taigi mūsų institucija puikiai atspindi Europos kultūros įvairovę. Mes taip pat džiaugiamės, kad du trešdėliai mūsų darbuotojų yra moteris, tai vienas trešdėlis yra vyrai. Tai tai yra irgi tokia, šiokia tokia naujovė, kurią mes labai džiaugiamės. Ir čia jūs matote, koks yra mūsų darbuotojų statusas. Ir matote, kad taip pat turime nemažai, nemažai uh, daktaro laipsnį turinčius darbuotojus. O šitoje skaidrėje matote, kaip keitėsi mūsų darbuotojų padėtis ir skaičius. Mes pradėjome nu, praktiškai nuo nulio. Ir gan greitai sugebėjome pasamdyti 287 darbuotojus. Tai nėra daug. Ir yra numatyta, kad iki 2013 metų mes, mūsų darbuotojų skaičius turėtų pasiekti 389, bet gal mes ir sugebėsime sutaupyti šiek tiek darbo vietų. Toliau matote, kad e, nemažai žmonių mūsų agentūroje atlieka administracinės e, pareigas, o už mokslinius tyrimus atsakingi darbuotojai skiria visą savo dėmesį būtent moksliniams tyrimams. Toliau mūsų administracinės išlaidos, mūsų biudžetas. Galiu Jums pasakyti, kad mes geriausiai iš visų, kas dirba pagal 7 e, mokslinio tyrimų programą, dirbame geriausiai. Tai yra mūsų administracijai skirtos išlaidos yra mažiausios. ir visos sutaupytos lėšos yra skirtos vėlgi moksliniams tyrimams, skiriant stipendijas. Aš manau, kad tai yra labai gerai. Įdomu yra pastebėti ir tai, kad maždaug 85 procentus sudaro atlyginimai bei patalpoms skirtos išlaidos. Toliau mes turime sistemą, kuri leidžia mums nustatyti, kas geriausiai gali atlikti mokslinius tyrimus. Ir mums rūpini tik kokybė, bet ir apimtis į mūsų kvietimus pateikti paraškas, daug kas reaguoja, paprastai gauname apie 3000 pasiūlymų per metus gauname apie 6 tūkstančių ir turime juos gan greitai išnagrinėti. Mes turime taip pat tūkstantį darbuotojų, kurie dalyvauja atrankos procedūroje. Ir be to turime ir dar papildomų ekspertų. Maždaug irgi apie tūkstantį jų turime ir jie gali mums pagelbėti tais atvejais, kai mums reikia ypatingų žinių. Atrankos komisijos narius e, e, skiria MTT mokslinė taryba, atrenka e, mokslinė taryba ir pato skiria agentūros direktorius. ir mes iš tikrųjų esame patrauklus darbdavys. Mes atsižvelgiame į nešališkumo principą ir stengiamės palaikyti gerus ryšius su geriausiais mokslininkais pasaulyje. Irgi gal skambės kiek e, neįtikėtina, bet septyni iš mūsų atrankos komisijos e, narių yra Nobelio premijos laureatai. dešimt valstybių narių padeda mums finansuoti mokslinis tyrimus. Tais atvejais, pažiūrėk, kai mums yra sunku surasti lėšų kokiam nors projektui, tuomet e, šios valstybės narės gali finansuoti iš savo lėšų jų teritorijoje vykdomus projektus. Ir paprastai šios lėšos yra skirtos e, e, didžiausios kompetencijos projektams, nu, išskyrus Lenkiją. Čia jūs matote, kaip mes paskelbėme kvietimą teikti paraiškas e, stipendijoms skirtoms jauniems mokslininkams gauti iš kairės Jūs matote Junktinę karalystę, jos skaičiai yra labai įdomus. Ir e, raud, jūs matote raudonai, baltai ir mėlynai pažymėta stulpelį. Tai yra labai įdomu, nes, pavyzdžiui, geltona spalva yra pažymėti Junktinės karalystės piliečiai, o raudonai, baltai ir mėlynai nepiliečiai. piliečiai. Ir pat jeigu pažvelgsite į Šveicariją, pamatysite, kad ji taip pat uh, sugeba pritraukti labai daug užsieniečių. Padėtis, pažiūrėjau, Belgijoje yra visiškai kitokia. Ji remia kur kas daugiau uh, vietinių moksl, uh, mokslininkų. Bet be abejo, visi yra verti paramos. Ir čia jūs matote kiek paraiškų mes gauname iš kitų pasaulio šalių, ne, ne tik iš ES. Na, skaičių nėra dideli, maždaug 5 procentai mūsų uh, stipendijų gavėjai yra ne iš ES. Na, būtų puiku be abejo, jei mes sugebėtume pritraukti mokslininkus, pavyzdžiui, iš JAV. Bet e, nepamirškime ir Kinijos, Brazilijos, be kai kurių kitų mokslininkų. Kai kurie labai svarbus skaičiai, mūsų veiklos biudžetas 2010 metais yra 1,2 e, milijardo Tai yra didžiausias e, moksliniams tyrimams skirtas biudžetas ir kiekvienais metais jis e, auga 250 milijonų eurų. Skirtas 900 stipendijų ir vėlgi jų skaičius e, irgi ateityje tik tai auks. O dabar norėčiau pat, kai ką palyginti. Pavyzdžiui, matote, JAV mokslinio tyrimų centrą. Ir 70 procentų visų paraiškų prašymų yra išnagrinėjama per šešis mėnesius, yra sakymas, yra patikimas irgi per pusmetį. Ir jūs matote, kad mes iš tikrųjų nelabai ir atsiliekame. Ir tai yra puiku nes tai rodo, kad mūsų sistema veikia. Ir stipendijos yra išmokamos irgi per gan trumpą laiką. Aš galiu tik tai pasidžiaugti, kad e, visa stipendija prastai išmokama per e, laiką numatytą stipendijos gavimo sutartyje. Galiu pateikti Jums ir kitų pavyzdžių. Profesorė minėjo, kad e, tai iškilo tam tikrų sunkumų su kai kuriais vertintojais. Ir dažnai būna taip, kad, pažiūrėjau, iš JAV atvykę vertintojai turi laukti kelias mėnesius, kol jiems e, bus kompensuotos visos išlaidos. na, mes sugebam išmokėti viską per 17 dienų. Dabar. Taigi tai yra didžiulis e, šuolis į priekį. Dar keli pavyzdžiai, kuriais norėčiau Jums paaiškinti, kągi mes konkrečiai veikiame. Aš kalbėsiu kelis projektus, kurie yra gyvendinami energetikos srityje, nes būtent energetika šiandien yra prioritetinės sritis. Pirmiausia, tai yra saulės e, baterijos, Jums tikriausiai yra žinoma, kad labai sunku yra užtikrinti šių baterijų efektyvumą. Puslaidininkiai yra naudojami. Šveicarijoje šiuo metu yra atliekami moksliniai tyrimai, kurių tikslas yra pagerinti šių baterijų efektyvumą. Ir dėl šio projekto mes sugebėjome saulės baterijų efektyvumą e, pagerinti maždaug 15 procentų, nuo 11 iki 15 procentų. Toliau dar vienas pavyzdys, e, tai yra vandenilio baterijos, vėlgi, kai jums tikriausiai žinoma, kad jas gaminti nėra lengva. Ir šis projektas yra gyvenimas Izraelį, Izraelyje. Ir e, jo metu yra nagrinėjama, ko, kaip galima būtų pritaikyti kai kurias cheminės medžiagas bei šviesą, tam, kad būtų pagerintas šių baterijų efektyvumas. Toliau e, mūsų, e, centra, mūsų tarybos veiklos e, peržiūra. Jums tikriausiai yra žinoma apie mums pateiktas rekomendacijas. Aš apie jas nekalbė, nekalbėsiu. Ir komisija pripažįsta, kad e, ataskaitos kokybė yra labai aukšta ir mes esame dėkingi e, žmonėms, kurie jas parengė. Taigi mes e, ir toliau stengsimės gyvendinti visas mums patiktas rekomendacijas. Praeitų metų spalio mėnesį mes paskelbėme komunikatą, kuriame išdėstėme veiksmų planą. Šiame veiksmų plane yra nurodytos priemonės, kurias mes turėsime gyventi per trumpą e, laikotarpį ir, per, ir e, vidutinės trukmės laikotarpį. Helga jau minėjo, kad labai svarbus mėno bus 2011 m. Liepos mėno. Na, mūsų pagrindiniai uždaviniai tai, tai yra pirmiausia mūsų valdymas, kai kas teigia, kad mūsų valdymas yra barokinis. Mane ir ponė Maskalėlį pakeis e, vienas žmogus, tai yra mūsų pareigos bus apjungtos. Mes ir toliau e, stengiamės gerinti administracinės procedūras. Uh, Ir dar vienas dalykas tai yra mūsų veiklos e, specializacija įvairiais lygmenimis. Tai reiškia, kad mes stengiamės e, paremti e, finansiškai mokslo tarybą. Tai yra svarbus uždavinys. Toliau mes turime ir e, nuolatinį nepriklausomą identifikavimo komitetą. Ir be abejo, mes siekiame visiško skaidrumo. Ir mūsų uh, mokslinės tarybos uh, posėdžiai yra vieši. toliau. Taigi e, mes dirbame labai daug, peržiūrėsime savo nuostatas, e, tai taip pat steiksime nuolatinius komitetus. Jau buvo kalbėta apie tai, kad ES e, reglamentavimo bei finansavimo kultūra net labai yra palankiai tyrimams. Siekiama ją supaprastinti, išvengiant klaidų mažinant klaidų lygį. Europos parlamentas galės tarti savo žodės šiame darbe. Bet iš esmės aš norėčiau pasakyti, kad mūsų struktūra iš esmės pasiteisinant ir gyvendinant e, konkrečias programas, bet mes be abejo norime tapti tikrąją instituciją. Ir 2010 metais, maros birželio mėnesį, tai komisija pateiks pasiūlymą dėl finansinio reglamento peržiūros ir tai bus mums labai uh, svarbus dokumentas. Toliau mūsų pagrindiniai tikslai 2010 metais, tai yra tai, kad mes ir toliau stengsime tobulinti mūsų, e, plėtoti mūsų uh, mokslinę strategiją, stiprindami mūsų ryšius su tarptautinėmis organizacijomis. Mes nepamirštame ir naujovių matmens, nes, pažiūrėjau, informacinės technologijos yra labai svarbios. Jau kalbėjau apie antrąjį mūsų plėtros etapą, toliau komunikacija. Tai yra irgi labai svarbu. Mes pakviesime parlamento narius dalyvauti uh, iškilmingoje ceremonijoje, kuri vyks, kai mes teiksime e, tūkstantinę stipendiją. Ir taip pat mes steigiame, taip pat skiriame ir atskirą apdovanojimą iškilmingoje procedūroje. Dėkuoju. Labai ačiū. Na, mes turėtumėm spėti e, pabaigti diskusiją iki 6 valandos, nes nuo 6 valandos pas mus atvyks kitų svečių. Taigi, be ilgos žanginės kalbos norėčiau pasiteirauti, kas norėtų pasisakyti. Na, kalbėtojų sąrašą jau turiu. Prašom, ponas Kalas. Labai ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau Jums padėkoti dėl kelių priežasčių. Ačiū už tai, kad suteikėte man žodį. Ir taip pat noriu padėkoti už tai, kad su didžiuliu pasitenkinimu galiu pastebėti, kad e, ta programa, kurią pristatėte rugsėjį, iš tikrųjų yra toliau nagrinėjama mūsų komitete. Labai smagu, kad e, laikomasi pažadų. Mane tikrai sudomino panios profesorės Novotni pasisakymas. Jie anksčiau buvo RC paprasta narė, dabar jie yra pirmininkė. Aš anksčiau buvau mokslinio tyrimų direktorius savo šalyje, Graikijoje. Aš tikrai džiaugiuosi, kad buvo įsteigta mokslinio tyrimų taryba. Labai tuo džiaugiuosi ir noriu padėkoti visiems. Taip pat nereikėtų pamiršti ir komisaro Patočnik, reikėtų pagirti ir jo darbą. Jam pavyko gyventinti tai, ko mums nepavyko gyventinti ekonomikos politikoje. O būtent turiuomenį tai, tai, kad e, pavyko apjungti iniciatyvas iš įvairių sričių. buvo apjungtos ir mobilumo programos, ir ERC programos. Ir aš manau, kad tai iš tikrųjų yra didžiulis pono komisaro Patočnik pasiekimas. Aš jam esu už tai labai dėkingas. Jis ES suteikė dar vieną dimensiją, kurios likščiol nebuvo, o būtent novatoriškų mokslinio tyrimų srityje. Gerbiamas pirmininkė, mes negyvename vakume. Tikrai ne. Viskas vyksta globaliu lygiu. Mes esame susijęs su likusiu pasauliu. Ir aš manau, kad mes galime įgyvendinti 2020 metų perspektyvas. Taip pat reikėtų apibriežti tendencijas ir 2025 metams. Mes dabar atliekame mokslinis tyrimus, bet negalime teikti, kad jau dabar priartėjome prie JAV situacijos. Jeigu taip teiktumėm, tai tiesiog apgaudinėtumėm save. Mes negalime konkuruoti su JAV. JAV veikia trikampio sistema, jį įsigaliojo prieš 50 metų. Ta trikampio sistema apjungia mokslinius tyrimus, inovacijas ir švietimą. Tikrai tenka apgailestauti, kad Europa po 400 metų lyderio pozicijoje, atliekant mokslinius tyrimus, novatoriškus mokslinius tyrimus, dabar mes praradome lyderio poziciją. Tai yra graudi tiesa, kurią turėtumėm suprasti. Be abejo, ES struktūra yra visiškai kitokia negu kad kitų šalių, pavyzdžiui, JAV. JAV struktūra veikia jau daugelį metų, tačiau turiu pastebėti, kad su konkurencija susidurėme ne vien tik mes, bet ir JAV. Mes džiaugiamės EIT Bet neturime sustoti vietoje. JAV yra šimiai toliau pažengusios negu kad mes. Tas pats pasakytina ir apie patentus. Čia vėlgi pirmauja JAV. Pritariu ir tam, ką jūs pasakėte, kalbėdamas apie biurokratiją. Mokslinio tyrimų taryba turėtų siekti meistriškumą, tačiau tikrai nereikėtų žeminti mokslininkų, juos verčiant atlikinėti sudėtingas biurokratinės procedūras. Tai prieštarauja mūsų tikslams. Mėly kolegos, plenarinės sesijos metu šio klausimo pasisakė daug kolegų ir buvo išsakyto štai tokios mintis. Tai, kad nebuvo įgyvendinta Lisabonos strategija, pažemino Europos Sąjungą. Dabar kalbame apie 2020 metų strategiją ir buvo pasiūlyta koncentruotis į verslumą, novatoriškumą, mokslinius tyrimus. Aš manau, kad tik toks metodas mus gali išgelbėti. Iš tikrųjų, manau, kad mes turime tik vieną vienintelę galimybę. Turėtumėm skatinti konkurencingumą. Apie tai kalba ir Švedija. Konkurencijos metu laimi patys geriausi. Ir aš manau, kad būtent tokiu keliu turėtų eiti Europa. Dėl šios priežasties norėčiau padėkoti visiems, kurie nuveikė tokį puikų darbą, taip pat ir Jums, pirmininkė, ačiū už galimybę aptarti visas šias temas. Dėkoju toliau, pane Kavalijo. Ačiū. Pirmininkė. Dėkoju, pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti EMT komitete pirmininkiai ir e, vykdomosios agentūros pirmininkui ponui Matei už jų darbą remiant mokslinius tyrimus. Neatsižvelgiant į finansinio reglamento nusatytus apribojimus. Aš norėčiau pakalbėti apie ateitį. Aš norėčiau jūsų paklausti, Ar jūs išnagrinėjote visas galimybės supaprastinti dabartinę sistemą? Ir aš atidžiai stebiu jūsų veiklą ir man atrodo, kad pagal dabartinį finansinį e, reglamentą galima dar būtų daug ką supaprastinti ir siekti, kad jūsų tarybos mokslinis komitetas būtų vis labiau nepriklausomas. Ar galima būtų tai pasiekti ir ar jūs laukiate, kol finansinis reglamentas bus iš esmės pakeistas? Ir antras klausimas yra labiau susijęs su konkrečiais darbais ir panas Metėjai apie tai kalbėjo. Aš kalbu apie tarybos darbą siekiant pakeisti dabartinę Europos mokslinio tyrimų erdvę. Ar jums netrodo, kad galima būtų gyventi bendras jungtinės programas arba bent jau e, apjungti atrankos procesą, turėti bendrą atrankos e, procesą? Ir ar turėjote jūs tokių pasiūlymų, kuriuos jūs norėtumėte gyvendinti, bet negalėjote jų, negalėjote padaryti dėl pernelik uh, e, menko finansavimo? Ir kaip jūs ketinate prisidėti prie bendrų programų arba bent jau prie bendro atrankos proceso, kuriant bendrą Europos mokslinio tyrimų erdvę? Muchas, muchas gracias, uh, presidente. Bueno, yo también quiero comenzar por felicitarles por su trabajo y por. Pane Riera Madurelė, ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti Jums už darbą. Ačiū ir už tai, kad atvykote pas mus šį vakarą. Šiandien mes turime puikia galimybę pasikeisti nuomonėmis apie tai, kaip dirba MTT. MTT yra glaudžiai susijusi su septintaja pagrindų program, mokslinių tyrimų pagrindų programa ir mes tikrai jūs norėtumėm dažniau matyti mūsų komitete. Man atrodo, kad šiandien yra pats laikas pradėti kalbėti apie tai, kaip reikėtų pagerinti mokslinio tyrimų programą tam, kad aštuntoji programa taptų dar geresnė. Taigi jūs pas mus atvykote pačiu laiku. Taigi reikėtų pagalvoti apie ateitį ir pamastyti, ar MTT struktūra yra tikrai pati geriausia, o galbūt reikėtų pasinaudoti jūsų pasiūlymais ir pagalvoti, kad gal vietoj struktūros pagal 178 straipsnį reikėtų sukurti struktūrą remiantis 187 straipsniu. Aš norėčiau padėkoti už puikų pranešimą. Jame aiškiai teigiama, kad reikės atlikti keletą pakeitimų, kai kuriuos greičiau, kai kuriuos kažkada vėliau. Na, prabėgus dviejiems metams reikės dar vieno vertinimo, kurio metu paaiškės, ar MTT dabartinė struktūra yra tinkama, ar vis dėlto ją reikės performuoti. Jeigu prabėgus dviejiems metams bus nuspręsta, vadovauti struktūrą pagal 187 straipsnį. Tai ką jūs ketinate daryti? Ar jūs jau dabar apie tai galvojate? Ar esate sukūrę kažkokią darbo grupę? Jeigu bus primtas sprendimas, iš karto turės pre... tas sprendimas būti ir įgyvendintas. Tai geriau yra sukurtas kažkokios darbo grupės. Taip pat norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė ponas Meti. Jis apie tai jau kalbėjo. Aš norėčiau pasiteirauti, kokių argumentų jūs turite, kad reikėtų pereiti prie struktūros, kuri būtų pagrista 187 straipsniu. Jūs mums pateikėte daug įvairių skaičių. Na, aš norėčiau sutelkti savo dėmesį ties biudžetu, kuris buvo skirtas septintai programai. Kaip Jūs manote, kaip tas biudžetas bus įgyvendintas iki 2013 metų? Ar pinigai baigėsi ir nebebus įmanoma finansuoti kai kurių projektų. Na ir galiausiai norėčiau pasakyti štai, ką jūs visi sakėte, kad e MTT veikla yra tikrai sėkminga, aš tam pritariu. Manau, kad jūs aplankė sėkmė. Aš manau, kad mes turėtumėm būti optimistai visais gyvenimo atvejais ir šiuo turėtumėm džiaugtis sėkminga veikla, bet vis dėlto norėčiau pasiteirauti, kaip Jūs manote, ką reikėtų pakeisti, ką reikėtų pakeisti, kad geriau pasiruoštumėm aštuntai pagrindų programai. Gracias, señor presidente. Yo he de decir que he pasado un rato excepcional. Pane Kortinės. Labai ačiū. Turiu pasakyti, kad mūsų svečiai tikrai įnešė gaivaus oro gūsi į mūsų posėdžių salę. Jie mums atnešė žinių apie puikus, puikius rezultatus. Iš tikrųjų, Europos Sąjunga turėtų remtis moksliniais tyrimais. Moksliniai tyrimai galų gale yra individualus darbas, na, o mes turėtumėm užpildyti spragas tarp atskirų mokslininkų veiklos. Tam mums reikalingos struktūros. Kai tvirtinami projektai, jie tvirtinami atskiriems mokslininkams. Lėšos yra skiriamos atskiriems projektams, o ne atskirų mokslininkų stipendijoms. Kaip Jūs manote? Galbūt reikėtų pateikti rekomendacijų ir Europos mokslinio tyrimų politikai. Aš nemanau, kad pakanka vien tik tais skirstyti lėšas. Reikėtų pagalvoti ir apie tuos principus, kuriais bus vadovaujamas ateityje. Jūs puikiai suvokite, kokios problemos kyla jauniems mokslininkams ir aš manau, kad E, tas jūsų žinojimas puikiai atsispindi jūsų pateiktuose pasiūlymuose, bet aš manau, kad tą turimą patirtį reikėtų dar geriau atspindėti pasiūlymuose. Taip pat aš manau, kad jūs turėtumėte atskirai vertinti kiekvieną šalį. Tarkim, Ispanijoje stipendijas skiria įvairias, visai kitokią instituciją. Ir aš manau, kad mes turėtumėm nuosekliau, vienodžiau skirti stipendijas. Galbūt jūs taip pat galite pasisakyti šiuo klausimu. Kaip jūs manote, su kokiamis problemomis mokslininkai šiandien dažniausiai susi, susiduria? Tarkim, aš esu mokslininkė, uh, Ir aš taip pat užsiemu akademinę veiklą, mokau studentus ir galiu pasakyti, kad vis sunkiau uh, surasti jaunus žmonės, kurie norėtų užsimti moksliniais tyrimais. Nelabai kas nori būti išsiųstas kažkur tai kažkokią šalį, tarkim Indiją, nežinia kokiam laikų tarpi. Taip pat pritariu tam, ką pasakėte apie biurokratiją. Mes tikrai sukūrėme daug biurokratijos. Bent jau piliečiai visą laiką mus kaltina tuo, kad mes tik kūrėme papildomą biurokratiją. Aš manau, kad kiek įmanoma greičiau reikėtų pereiti prie 187 straipsnio. Biurokratija yra tarsi drakonas, kuris reikalauja vis daugiau nekaltų mergelių. Tas drakonas, ta biurokratija vis auga, auga ir auga, su ja reikia kovoti. Na ir mano trečioji pastaba, ji man, mano požiūriu taip pat yra labai svarbi. O ką Jūs manate apie humanitarinius mokslus, socialinius mokslus? Kaip Jūs manote, kokį dėmesį reikėtų skirti šiems mokslams? Labai ačiū. Toliau kolega Korera de Campos. Obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser telegráfico. Em primeiro lugar, os cumprimentos à equipe. Dėkuoju, pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pas mus atvykusius ekspertus. Uh, Aš žinau, kad jūsų klientams, tai yra tiems, kas naudojasi jūsų programomis, jos yra labai naudingos. Ta žinau iš savo šalies Portugalijos patirties. Šios program, šiomis programomis pasitikė mokslininkai, ypač jauni mokslininkai. puiku, kad yra skiriamos dviejų rūšių stipendijos. Tai yra stipendijos skirtos jauniems mokslininkams ir labiau patyrusiems mokslininkams. Tai yra puiku, nes tas pas mokslininkas gali pasinaudoti jomis e, du kartus, e, šiomis subsidijomis du kartus. Mokslinio tyrimų situacija iš tikrųjų yra labai simetriška. Europoje. Aš pažvelgiau neseniai į lentelę, kurioje buvo nurodyti mokslininkų judumo skaičiai. taip pat atsižvelgiant į tai, kiek kokių projektų gyveninama yra, yra kiekvienoje skirioje šalyje. Ir akivaizdu, kad moksliniai tyrimai koncentruojasi tam tikrose valstybėse narėse. Ir gali būt, kad susidarys, susiformuos keli mokslinio tyrimų centrai, kurie gali dubliuoti vieni kitų veiklą ir tyrimus. Reikėtų vengti tokios situacijos. Toliau. Ar jums netrodo, kad yra rizikos, kad jauni mokslininkai taps biurokratais, administratoriais? Ar jūs, ką jūs galėtumėt pasakyti šiuo klausimu? Ir trečia, kaip jūs vertinate programų gyvenimo sėkmę? Ar tai yra paskaltų leidinių skaičius, ar tai yra skirtų stipendijų skaičius? ar koks nors kitas rodiklis. Taip, iš tikrųjų, jūs tik pradėjote dirbti. Bet mane nustebino tai, kad jūs kol kas pro, kiekvienos program, programos sėkmės e, vertinate tik pagal tai, kiek leidinių buvo paskelbta. Kiek, e. Ir šis rodiklis gal ir galėtų būti naudingas tuomet, kai jūs sprendžiate pačiu, ar reikia skirti papildomą e, tam pačiam mokslininkui stipendiją antrą kartą. Dar yra vienas svarbus dalykas. Kiek tvari yra jūsų veikla? Aš tikiuosi, kad jūs galvojate ir apie kučio ir apie ateitį. Tačiau aš pasigėdau didesnio ambicingumo. Ar jūs galvojate apie mokslinio tyrimų fondą, kuris veiktų visos Europos lygmenių? Jūs minėjote nacionalinį mokslinio tyrimų fondą, kurio, pavyzdžiui, norėtumėt sekti, tai yra puiku, bet e, ar tai yra realistiška? Ir dar kartą dėkoju Jums. Kolegin Matijas. Labai ačiū. Toliau kolega Matijas. Kolegė Matijas, atsiprašau. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams. Daugelis jų paminėtų problemų yra iš ties labai aktualios, mes jas suprantame. Na, turiu prisipažinti, kad mano klausimą iš manęs tarsi pavogė. Anksčiau kalbėjo kolegos, jie pasakė tai, ką aš norėjau pasakyti. Aš pateiksiu vieną vienintelį man likusių klausimą. Aš manau, kad mes neturėtumėm nuvertinti MTT svarbos ir toliau turėtumėm remti šią tarybą. Pritariu tam, ką pasakė pane Novotnai. Iš tikrųjų, likščiol buvo dirbama pagal vieną metodą, pirmą metodą, dabar pereinama prie kito metodo. Europos mokslinių tyrimų erdvėjai tai yra labai svarbus pasikeitimas. Vis dėlto turiu pasakyti, kad kai kurios problemos dar nebuvo išspręstos ir pašalintos. Visų pirma, noriu paminėti finansavimo, ilgalaikio planavimo problemas, taip pat ir supaprastinimo problemą. Norėčiau jūsų pasiteirauti, ar jūs per pastaruosius metus siekiate ir supaprastinimo. Aš suprantu, kad administracinę ar biurokratinę struktūrą negalima tiesiog atskirti nuo mokslinio tyrimų struktūros, bet aš manau, kad ją galima kažkaip supaprastinti. Stipendijų skirimo mechanizmas turėtų sklančiai veikti. Ir man kartais kila klausimas, kodėl mes visą laiką turime mėgdžioti JAV. Man atrodo, kad tai nuolat vyksta, mes tiesiog mėgdžiojame JAV mokslininkams suteikiame lėšų, o tada jie vertinami. Na ir galiausiai pasakysiu štai ką. MTT turėtų pakeisti ir visuomenę. Aš manau, kad kalbant apie MTT, ko gero svarbiausia problema yra išteklių problema. Ar galite tą problemą kažkaip tai spręsti? Uh, Pradinės sąlygos įvairiose valstybėse labai skiriasi, atlyginimai labai skiriasi, taigi valstybėse narėse struktūrinės sąlygos dažnai skiriasi ir su tais struktūriniais skirtumais reikėtų kažkaip susidoroti. Manau, kad šioje srityje labai svarbus vaidmuo turėtų tekti MTT. Be abejo, reikėtų nepamiršti ir štai ko. Na ir čia aš paminėsiu tai, ką sakė anksčiau kalbėjo kolegos pritariu ir tam, ką pasakė ponė Novotnė. Negalime kurti MTT pamirždami Europos mokslinio tyrimų erdvę. Labai ačiū. Toliau pane Kolaska Bobinska. Prašom, paskutinę kalbėtoją poszczególnych krajach Unii Europejskiej, poszczególne kraje Unii Europejskiej bardzo nierówno. Jei pažvelgsime į įvairias ES valstybės narės, pamatysime, kad uh, fina, mokslinio tyrimų finansavimas yra labai skirtingas. Ir aš norėčiau paklausti, kodėl tokie skirtumai egzistuoja. Tai yra uh, ypač akivaizdu, jei panagrinėsime situaciją naujosiuose valstybėse narėse, kurios atsilieka nuo ES senbuvių. Kaip Jums atrodo, kodėl susidarė tokia situacija? Man, mano galva, atotrukis tarp jaunųjų ir naujųjų valstybių narių investicijų mokslinius tyrimus tik tai didės ateityje, jeigu mes neskatinsime investicijų mokslinius tyrimus. Be technologijų vystimas, be investicijų technologijų vystimą mes tikrai nesugebėsime sumažinti dabar egzistuojančio atotrukio tarp senų ir naujų valstybių narių. Labai ačiū, na mes jau išnaudojame diskusijai skirtą laiką, bet vis dėlto buvo pateikta klausimų. Galbūt mūsų svečiai trumpai ir aiškiai galėtų atsakyti į klausimus. Galbūt jūs tos klausimus kažkaip tarpusavį galėtumėte pasidalinti, kad kiekvienas atsakytų į keletą klausimų. Pane Novotnė, aš norėčiau pradėti visų pirma tarsi keletą žodžių apie MTT sėkmę, kaip mes suprantame tą MTT sėkmę. Aš manau, kad labai svarbu suvokti MTT filosofiją, o būtent investuoti į atskirus uh, mokslininkus, tyriejus. Taigi reikėtų skatinti investicijas iš apačios į viršų. Mūsų užduotis yra surasti tokius mokslininkus ir juos finansuoti. Taigi mes turime investuoti į naują Europos mokslininkų kartą jeigu mokslininkas nebevykdo mokslinės veiklos, mokslinio tyrimo, mes turime jį įtikinti grįžti prie mokslinio tyrimo. Dar viena pastaba. Aš manau, kad mes turėtumėm rodyti gerą pavyzdį ir nustatyti standartus. Mes suprantame, kad įvairiose Europos šalise vertinimas labai skiriasi. Ypač jauni žmonės yra labai jautrus vertinimo sistemos sažiningumui ir skaidrumui. Jauni žmonės puikiai supranta, ar su jais elgiamasi sažininkai ir skaidriai ar ne. Šalise vertinimo standartai labai skiriasi. Na ir dėl to mokslininkai, jauni mokslininkai patys teikia pasiūlymus, kaip reikėtų keisti sistemas. Taip pat aš manyčiau, kad reikėtų siekti didesnio administracinio lankstumo, didesnių naujovių, reikėtų pagalvoti, ką MTT gali padaryti esamomis sąlygomis, kaip būtų galima supaprastinti sistemą. Apie tai jau turime įvairių domenų. Buvo pateiktas klausimas apie humanitarinius ir socialinius mokslus. Šios mokslo šakos taip pat visą laiką buvo įtrauktos ir į MTT veiklą. Kiek aš prisimenu diskusijose, niekada net nekilo klausimas, ar šio, šie mokslai mūsų domina ar ne. Be abejo, jie domina. 10 procentų lėšų yra skiriamos tarpdisciplininiams, tarpdisciplininiams procesams, e, projektams atsiprašau, humanitariniams ir socialiniams mokslams finansavimas vis didėja. Humanitarinių ir socialinių mokslo atstovai vis geriau supranta, kad ir jų vykdomus projektus gali finansuoti MTT. Taigi tendencija yra tikrai labai drąsinanti ir mes ją skatinsime ir ateityje. Na ir galiausiai keletą žodžių apie išteklius, asimetrinį išteklių paskirstimą. Vėlgi, manau, kad čia reikėtų pateikti pavyzdžių. Pačios šalis, na, jūs konkrečiai teiravotės, kodėl yra tokie skirtumai. Dažnai taip yra dėl to, kad šalis nepakankamai investuoja mokslinis tyrimus ir švietimą egzistuoja glaudus ryšys tarp pačios šalies investicijų mokslinius tyrimus ir lėšų iš EMTT. Aš manau, kad tai ypač svarbu, kalbant apie naujasias valstybės narės. Galbūt vieną, du ar tris procentus struktūrinių lėšų, struktūrinių fondų lėšų reikėtų skirti moksl, moksliniams tyrimams. Tam, kad e, valstybės narės, nors valstybės narės galėtų pasiekti tokį lygį, kad galėtų konkuruoti dėl finansavimo MTT. Neseniai buvau nuvykusi į Bukareštą, kalbėjausi su Rumunijos atstovais būtent apie tai. Mes turėtumėm siekti meistriškumo, neturėtumėm daryti nuolaidų. Valstybės narės taip pat turėtų pasitemti. Jos turėtų sukurti geras sąlygas universitetuose, moksliniuose instituci, institutuose. Galima būtų pasinaudoti ir Lenkijos pavyzdžių tam, kad pasiektumėte europinį lygį. Na ir mane tikrai labai džiugina dabartinės tendencijos, kurias aš pastebėjau. Ačiū. Uh, uh aš pratęsiu jūsų mintį, kurią jūs užsakėte užduodami savo klausimą. Taip iš tikrųjų prireiks nemažai laiko tam, kad naujosios valstybės narės pasivytų uh, ES senbuvės. Bet pirmiausia, svarbu yra siminti, kad uh, Mes turime vilties. Aš iš savo patirties žinau, kad iš Lenkijos pas mus, pažiūrėjau, atvyko labai daug labai gerų, protingų studentų. Be abejo, reikės dar palaukti, kol šie studentai taps rimtais mokslininkais ir galės rimtai prisidėti prie mokslinio tyrimų jūsų šalyje. Bet nereikėtų dirbtinai perskirstyti, pažiūrėjau, turimus išteklius. Pažvelkite į Kiniją. Kinė siunčia savo studentus į visas pasaulio šalis, visas, į visus geriausius universitetus. Ir dabar Kinijos strategija yra įtikinti šios studentus sugrįžti į Kiniją. Galime galvoti ir kiek plačiau. Marie Curie stipendijos, pavyzdžiui. Jas galima būtų plėsti, kadangi Marie Curie stipendijos skatina aukštesnės pakopos mokslinės studijas. JAV 60 tūkstančių e, stipendijų yra skiriama doktorantams. Ir nemenkas e, jų skaičius yra ne JAV piliečiai. Ir vienai per kitaip e, kažkokia dalis šių e, doktorantų liks JAV. Mes turime stengtis arba išlaikyti savo e, mokslininkus Europoje, arba įtikinti jau tuos, kuriuos išvyko sugrįžti ir galime bandyti pritraukti mokslininkus iš Indijos, Kinijos, Aš mokiausi nedidelio Prancūzijos miestelio universitete. Ir po to turėjau galimybę pasitobulinti JAV. Ir e, ta patirtis buvo labai vertinga, ji pakeitė mano gyvenimą, nes aš pirmą kartą pamačiau, kaip iš tikrųjų turi atrodyti tikroji biblioteka. Taigi turime skatinti studentus keliauti ir po to turėtume įsitikinti sugrįžti. Marie Curie stipendijos yra skiriamos labai aiškiai. Ir be abejo, jeigu studentas yra priverstas laukti pusmetį, kol su, bus su juo pasirašytas stipendijos gavimo sutartis, tai yra pernelik ilgas laikas. Mes norime didesnės atsakomybės, e, e, grėsnių patikrinimų ir taip toliau. Tačiau mes negalime dabar kentėti dėl to, kas buvo daroma Santeros komisijoje. Nes dabar panašu, kad mes vieni kitus nuolatos įtarėme. Mums reikia didesnio pasitikėjimo. Ir jei kas nors e, išduos tą pasitikėjimą, jo nepateisins, tuomet galima bus taikyti uh, sankcijas. Mes negalime tikrinti komisijos narių, kurie yra labai aukštos kvalifikacijos ir turi uh, daug patirties. Negalime tikrinti jų uh, visų kelionės, pavyzdžiui, dokument, uh, e, kelionės išlaidas įrodančių dokumentų. Toliau lėšų niekada neturėsime pakankamai. Tačiau netai svarbiausia. Gerai būtų, kad EMTT gautų daugiau lėšų ateityje, bet kur kas svarbiau yra užtikrinti, kad ši agentūra galėtų veikti nepriklausomai ir nešališkai. Tai yra kur kas svarbiau nei uh, šią agentūrą skirtas finansavimas. Toliau, mobilumas. Taip, tai yra labai svarbu, bet manau, kad jį galima skatinti variomis priemonės. Pavyzdžiui, ir Marikų Kiury stipendijos gali tam pasinarnauti. Kai kas uh, išsakė susirūpinimą dėl to, kad mokslininkai gali tapti galiausiai uh, administratoriais. Na, taip. Mano šalyje Pavyzdžiui, yra nemažai universitetų, kurie turi, buvo priversti steigti atskirus padalinius tam, kad jie galėtų bent jau kreiptis dėl finansavimo į MTT. Ir tokia biurokratinėje šalyje kaip e, Prancūzija mokslo įstaigos turi turėti žinių apie tai, kaip reikia uh, E, elgtis su biurokratiniu aparatu. Tai yra tikra nesąmonė. Reikia geriau, reikia labiau racionalizuoti mūsų darbą. Gerai, labai trumpai aš pakomentuosiu pateiktus klausimus. Dėkuoju ponui Kavalijo. Nacionalinių e, mokslinio tyrimų finansavimo organizacijos skirtos naujovėms e, skatinti, tai buvo labai įdomus dalykas. Turėjome dėl to sunkumų, bet dabar manau, kad turėtume e, semtis įkvėpimo iš šios schemos. Ir manau, kad galėtume pagalvoti apie tai, kaip galėtume pasinaudoti jų patirtimi. Bet be abejo, šios organizacijos yra finansuojamas daugiausiai iš privačių e, fondų o ne viešųjų. O mūsų finansavimo šaltinis daugiausiai yra viešieji finansai. Antra, mes pateikime pasiūlymus e, biudžeto generaliniam direktoratui, kurio tikslas yra supaprastinti stipendijų gavimo susitarimus Mes stengiamės supaprastinti jų ir šių sutarčių administravimą. Ir mes dar turėsime palaukti, kol bus peržiūrėtas finansinis reglamentas ir galiausiai e, biudžeto generalinis direktoratas tars lemiamą žodį. Toliau. Helga jau minėjo, kad kai mes lankėmės vairiose sostinėse, Nekartą girdėjome, kad valstybės narės nori, kad būtų išsaugota e, kompetencijos savoka. Tačiau kai kurios šalys, kumščiai, pažiūrėjau, Rumunija, baiminasi ir uh, dėl didėjančio atotrukio tarp senų ir, ir jaunų naujų valstybių narių. Kai mes, pažiūrėjau, bendravome su Rumunijos e, ministru Svingu už mokslinius tyrimus, mes kalbėjome apie tai, kad galima būtų būtų netgi nukreipti dalį lėšų, kurias Rumunija gauna iš struktūrinių fondų, tam, kad būtų paremtas, sustiprintas Rumunijos mokslininkų konkurencingumas. Aš manau, kad tai yra įdomus pasiūlymus. Pane Mandaru, taip, jūs kalbėjote apie biudžetą, iš tikrųjų, mums skirtos lėšus e, iš tikrųjų buvo pakankamos. Ir mūsų uh, sėkmė siekia, e, pasiekimai siekia 12-15 procentų ir tai yra puiku. Tačiau kartu galima ir pasakyti, kad paraiškų skaičius e, didėja. Ir mes negalime pamiršti ir naujų priemonių, kurios dabar yra tik tai rengiamos ir joms gyveninti taip pat reikės papildomų lėšų. Kitas mūsų e, susitikimas, kaip minėjau, vyks 2011 metais, Liepos mėnesį, liko net tiek daug laiko. Ir e, mes e, visiškai esame pasiryžę gyvendinti visas mums pateiktas rekomendacijas Ir e, mes sieksime tai padaryti. Mes e, gan tvirtai galime pasi, pasakyti, kad daug ką mes galėtume tikrai gyvendinti. Na, dėl finansinių reglamentų nesame tikrai, dar reikės palaukti. Ką aš pakeičiau? Na, aš e, pakeičiau stipendijų teikimo modelį, bet vėlgi tai yra susijęs su finansiniu reglamentu. Ir be to aš manau, kad vyriausybės neturėtų užsiimti kasdienę mūsų kontrolę, nes tai nėra veiksmingas valdymas. Ar mes netapsime biurokratinę instituciją, Karjera Kampas apie tai kalbėjo. Aš taip nemanau. Aš mokiausi JAV, Kalifornijoje viename geriausių universitetų. Ir mane nustebino iš tikrųjų, kaip veiksmingai veikia šio universiteto administracija. Taigi, kai, kai turime reikalų su fin, viešai, viešais finansais, negalime apsėti be administracijos. Tačiau, pavyzdžiui, Amerikos universitetai labai ženkliai perima administracinę naštą, mokslininkų tenkačią administracinę naštą ir tai palengvina jo darbą. Ir mes stengiamės e, įgyveninti panašų modelį ir Europoje. Ir manau, kad e, dabar žengėme teisingą linkmę. Ar mes turime mėgdžius tai JAV? Na, akivaizdu, kad Europa nėra JAV. Ir mes turėtume dirbti taip pat kaip ir nacionalinės mokslinio tyrimų e, centras. Uh, uh, na, mes žinome, kad tai bus susijęs su nemenkomis išlaidomis. Na, dabar gal ir baigsiu. Dėkuoju. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti mūsų svečiams, poniai Novotni, ponams Metė ir Meny. Labai ačiū už tai, kad pristatėte Europos mokslinių tyrimų politiką. Linkime jums e, sėkmingo darbo puikaus bendradarbiavimo su mumis. Linkiu Jums išlikti nepriklausomiems, o jeigu reikėtų kažkokios pagalbos, galite kreiptis į mus. Labai ačiū, baigiame šį darbo tvarkės klausimą ir einame prie kito. Yes. This day.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 Ladies and gentlemen, wir fahren fort. Ponios ir ponai, teskime darbą. Mums liko nedaug laiko, per, bet per mums likusi laiką pabandykime išspręsti dar vieną klausimą. Mes buvome paprašę atlikti automobilių aviacijos pramonės tyrimą. Šiandien jau turime šio tyrimo rezultatus, netrukus išgirsime, kokie jie yra. Noriu pristatyti Aną Sofiją Kersuza Branko ir Met Fernandes Penja. Nežinau, ar teisingai ištariau jūsų pavardas, sako pirmininkas, bet kokiu atveju, kuo šilčiausiai jūs sveikinu. Pas mus atvykusius, prašom. It's a problem. don't okay. know where to start, please. Okay. No worries, so. we will start because we will present the results of a study. Labai ačiū. Norėčiau pristatyti tyrimo apie sinergiją tarp automobilių ir aviacijos pramonės rezultatus. Šis tyrimas buvo atliktas nuo 2008 rugsėjo iki 2009 vasario. Taigi ir kalbėsime apie tai, kas atsitiko būtent per tą mano paminėtą laikotarpį, kadangi turiu nekažin kiek laiko. Iš karto pradėsiu šį pristatymą. Visų pirma, noriu trumpai papasakoti, kas buvo atsakingas už šį tyrimą. Tai yra Ispanišk, Ispanijos tyrimų centras SIDOT. Na, o paskui papasakosiu, kokią metodologiją mes vadovavomės. Paskui paminėsiu sinergijos efektą ir tolimesnę politiką. Portuguese. Oh. It's easier, perhaps, okay. if you want. No. Oh. because <laughs> you have translation. Translation, yes. well, as, as we made the study in English, <laughs> maybe it's better. Okay. Thank you. Kadangi mano pristatymas anglų kalba, tai gal ir toliau kalbėsiu angliškai. Okay. Okay better if you take it toward Amy because it's easier for them. yes. Mm-hmm. Ok. Bueno, yo voy a, si no les importa, hablo en castellano. En, en primer lugar, gracias. Jeigu jūs neprieštaraujate, aš kalbėsiu ispaniškai. Norėčiau Jums visiems padėkoti už tai, kad mus pakvietėte. Dabar kaip tik bandomas išspręsti kompiuterinės, techninės problemos. Kol problemos yra sprendžiamas, aš Jums trumpai papasakosiu apie organizaciją, kuriai mes dirbame. Mes esame mokslinio tyrimo centras. Mes visų pirma pradėjome savo veiklą tirdami automobilių pramonę, paskui įsitraukėme ir į mokslinius tyrimus e, energijos sektorėje. Mes pastebėjome, kad tarp šių atskirų sektorių egzistuoja sinergija. Taip pat mes supratome, kad iš automobilių sektoriaus technologijos gali būti perkeltos ir į kitus sektorius, pavyzdžiui, geležinkelių sektorių arba aviacijos. Šiuo metu yra įmanoma technologijos perkelti iš vieno sektoriaus į kitą, nes produktų kūrimo grandinės šiuose sektoriuose yra pakankamai panašios. Na, o dabar norėčiau pereiti prie mūsų parengto pranešimo Pranešime mes kalbame apie labai didžiulės apimties sektorius. Mes tyriame atskirus projektus. Kuo panaši automobilio kėdė ir raitelio balnas Abu šie produktai yra skirti sėdėjimui. Ir mes manome, kad produktų gamybos technologijas galima perkelti iš vieno sektoriaus į kitą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mums Mums pavyko išnagrinėti visus įvairius fundamentalius tyrimus aviacijos ir automobilių pramonėje. Abiejose šiose sektoriuose nagrinėjom naudojamos aliuminio technologijos, mes tyrėme ir jas kai kurios naujoviškos aliuminio technologijos jau yra naudojamos automobiliuose. Taip pat aliuminio technologijos naudojamos ir konstruojant lėktuvus. Na, dabar suteiksiu žodį Anai Sofijai tam, kad konkrečiau pristatytų tyrimą. Labai ačiū. Pristatysiu Jums atliktą tyrimą. Uh, Pagrindinis mūsų tikslas buvo nustatyti sinergijas, svarbiausias sinergijas tarp automobilių ir aviacijos pramonės. Na ir mūsų pagrindinis tikslas buvo toks, kad iš mūsų atliktų tyrimų galėtų turėti naudos abu du sektoriai, kad abu du sektoriai galėtų turėti kažkokios naudos vieni iš kitų. Mes e, visų pirma išnagrinėjome, kokie iššūkiai yra aktualiausi automobilių ir aviacijos pramoniai. Atlikome įvairias apklausas, interviu tam, kad galėtumėm nuspręsti, kokie yra didžiausi iššūkiai ir tada galėjome pateikti ir konkrečių rekomendacijų. Mes peržiūrėjome daugybę dokumentų, šimtus, tūkstančių dokumentų. Peržiūrėjome ir mokslinius dokumentus, ir politinius dokumentus, jų pagrindų parengėme rekomendacijas. Pagrindinis mūsų darbo tikslas buvo suformuoti, atsižvelgti į abiejų sektorių atstovų nuomonės apie sinergiją. Mums buvo įdomu, ką šių sektorių atstovai mano apie egzistuojančias sinergijas ir ar jie mano, kad reikėtų veiksmų europinių lygių, kad tam, kad tos sinergijos būtų dar labiau skatinamos. Uh, Mes palaikėme glaudžius kontaktus su pramonės, universitetų atstovais, taigi traukiame daug žmonių į savo tyrimus. Svarbiausi klausimai, kurie atsispindi apžvalgoje, kuri turi daugiau kaip 15 skyrių, tačiau dvi svarbiausios temos yra galimos sinergijos, jeigu jos egzistuoja, tai kuriuose technologijose. Ir po to klausimas buvo, ar ES iniciatyva, iniciatyva būtų naudinga ir kaip ją būtų galima įgyvendinti. Gavome atsakymus iš maždaug 60 suinteresuotų pusių. Tai buvo ne tik apžvalga, bet taip pat ir pokalbiai, telefoniniai pokalbiai su kai, suinteres, su kai kuriomis suinteresuotomis pusėmis, svarbiausiamis Europos asociacijomis, technologijų platformomis. Čia dalyvavo maždaug 17 šalių. Kokie buvo svarbiausi rezultatai? Daugiau kaip 80 procentų e, apklaustųjų mane, kad čia yra potencialas. Na, ne visi, bet didžioji dauguma. Svarbiausios technologijos tai buvo naujos medžiagos ir elektroninės sistemos. Daugiau kaip 70 procentų buvo už tai, kad būtų nauja paskelbta Europos iniciatyva. Dauguma mane, kad ši iniciatyva galėtų būti vykdoma pagal FP7 programą. Potencialios sinergijos, na, kalbant apie jas, reikia turėti galvoje, kad įvairios technologijos yra, gali būti įvairiame lygyje ir naudojamas įvairiose sektoriuose, kai kuriais atvejais yra labai sudėtinga nustatyti sinergijas, būtent kaip vienas sektorius gali gauti naudos iš tyrimų kitame sektorėje. Stengiantis susidoroti su šio uždaviniu, reikia apibriežti esamą potencialą ir ateities potencialą. Svarbiausios technologijos kurios turi potencialą e, sinergijai dabar ir ateityje, tai yra tiekimo grandinė, būtent kaip abiejų sektorių tiekimo grandinė gali gauti naudos. Taigi galima pasinaudoti automobilių srities e, tiekimo grandyje sukaupta patirtimi ir daug sistemų, kurios naudojamos e, automobilių sektorėje, gali būti panaudotos aeronautikos sektorėje. Standartizavimas taip pat yra klausimas, kur sinergija tarp abiejų sektorių gali būti naudinga. Kalbant apie technologijas, tai dauguma suinteresuotų šalių teigia, kad e, svarbiausia yra naujos medžiagos e, fotonikoje, sensorių srityje ir panašiai. Sritis, kurios daugelio manimų yra daug potencialo ateityje, nors dabar e, dar nežinoma, kaip tai panaudoti. Tai yra alternatyvūs alternatyvas kūro rūšis. Ir abu sektoriai dirba šioje srityje, tačiau automobilių sektorius yra pažengęs toliau ir dėl skirtingų reikalavimų neaišku, kaip vieno sektoriaus technologija gali būti perkelta į kitą. Taip pat, e, e, kalbant apie triukšmo mažymą, tai yra panaši situacija. Vidutinis ir aukštas ateities potencialas yra susijęs su technologijomis, kurios turi potencialą, tačiau kol kas neaišku, pavyzdžiui, kaip tai panaudoti dabar. Pavyzdžiui, perdirbimas, pavyzdžiui, automobilių sektoriui yra griežti reikalavimai jau yra tam tikrų iniciatyvų Europoje ir Junktinėse valstijose, pramonės iniciatyvų, pavyzdžiui, Airbus ir Boeingo kompanijose. Šis rytis gali būti įdomi sinergijų prasme, tačiau per e, vidutinį ir ilgesnį laikotarpį. E, yra sritis, kur yra šiek tiek potencialas šio poveikis e, jo galbūt nėra labai didelis, tai yra bandymų sistemos potencialas galbūt gali būti susijęs su mažais lėktuvais, o dideliems lėktuvams tai negali būti labai aiškiai įsivaizduojama. Yra tam tikrų iniciatyvų šioje srityje, tačiau potencialas atrodo nėra labai didelis. O mažas potencialas yra srityse, kur aš išvardintos, tai yra variklių e, srityje. Reikalavimai varikliams abiejose sektoriuose yra labai skirtingi ir netaip lengva čia rasti potencialą sinergijai. Kai kurie maži lėktuvai gali panaudoti automobilio variklį, bet E, tokios iniciatyvos neturėtų didelio poveikio. Taip pat duomenų gavimo sistemos, vaizdo sistemos taip pat gali turėti tam tikrą potencialą, tačiau nedidelį. Taigi, apibrėžus šias sinergijas yra galimybė imtis veiksmų, jas skatinant ir jas galima suskirstyti į trumpalaikius ir ilgalaikius veiksmus. Yra sričių, kur, gali, kur aiškiai sinergija, kur gali būti potencialas ir tokių, kur neaišku, kaip jas būtų galima įgyveninti. Taigi, dėl trumpalaikių veiksmų dauguma jų apklaustųjų manimų daugumai e, jų būtų FP7, pavyzdžiui, naujų medžiagų, elektri, elektros elektroninių sistemų srityje, informacinių technologijų, navigacijos, perdirbimo srityje. <clears throat> Galima būtų siūlyti naujas iniciatyvas, ypač kiek tai susijęs su standartais, tiekimo grandinėmis. Ir e, kalbant apie darbą, kuris atliekamas AKARE ir automobilių sektorėje. Turbūt e, nauja priemonė gali būti įgyvendinta taip pat perdodant du, e, žinias apie tiekimo grandinės iš vieno sektoriaus į kitą. Dėl vidutinio laikotarpio veiksmų tai nebūtų pasiūlymai dėl naujų projektų, bet tiesiog atlikti geresnę analizę, kokios sinergijos galėtų būti panaudotos perkeliant e, žinias iš vieno sektoriaus į kitą, pavyzdžiui, kaip kalbama apie alternatyvų kūrą ir panašiai. Taip pat svarbus dalykas yra daugiau bendradarbiauti tarp įvairių platformų kurios dirba su šiais klausimais. Visos jos turi daug dokumentų šiuose srityse ir būtų galima jiems pabandyti dirbti kartu ir pasistengti rasti sąlyčio vietas ir tas rytis, kur galima būtų dirbti kartu. Taigi tai yra galimybė pasinaudoti geriau tyrimais, tais šaltiniais, kurie egzistuoja abiejose sektoriuose, jeigu būtų dirbama kartu. Tai buvo parengtos aštuonios rekomendacijos, kurios leistų pasinaudoti tą sinergiją jeigu yra problemų susijusių su įdėktomis sistemomis, tai galima būtų abiems sektoriams pabandyti jas spręsti, dirbant kartu. siekiant to paties tikslo. kai kurios rekomendacijos teigia, kad būtų galima bendrose kvietimuose ES konkursų skelbimuose dirbti kartu, kad būtų galima rengti bendrus projektus. Bet taip pat ir, aišku, dirbant uh, naujų medžiagų, sistemų ir panašiai srityse. Čia liečia, e, liečia tai ne tik tyrimo darbą, bet ir a, kitas rytis. Kaip jau sakiau anksčiau, įvairioms platformoms labai svarbu dirbti kuriant tyrimus nustatyti tas temas, kur abu sektoriai galėtų dirbti kartu ir pasiūlyti komisijai tokias sritis, kad tyrimus būtų galima vykdyti kartu. Taip pat būtų e, gerai skatinti bendradavimo iniciatyvas tarp įvairių branduolių, kas būtų naudinga ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taip pat būtų įdomu pamatyti, kaip po kelių metų toks bendradavimas vyktų ir kokį poveikį jis turėtų. Taigi būtų įdomu turėti tam tikrą observatoriją ar kažkokį mechanizmą, kad būtų galima stebėti to bendradavimo tarp dviejų sektorių evoliuciją. Kaip ir visose tyrimo projektuose, būtų įdomu pamatyti bendradarbiavimą tarp nacionalinių ir Europos iniciatyvų. Ir vienas klausimas, kur susilaukiama komentarų, yra tai, kad jeigu yra vykdomi veiksmai, kurie yra bendri kad e, juos reikėtų susitelkti kartu. Na ir keletas baigiamųjų pastabų. Bet kuri iniciatyva, bet kuria iniciatyvoje turėtų dalyvauti abi, abu sektoriai - aeronautikos ir automobilių pramonė. ir reikia užtikrinti, kad galutinis produktas būtų tinkamas abiems sektoriams. Na ir pagaliau reikia turėti galvoje, kad šis tyrimas vyko nuo 8 metų rugsėjo mėnesio iki 9 metų vasario. Ir kai kurie iš klausimų buvo daugiausia tyrinėjimai pernai, o dabar gali būti daugiau turima informacijos negu tuo metu. Na, stengiuosi kalbėti trumpai. Ačiū. Labai ačiū Jums abiems už šio tyrimo pristatymą. Ačiū už išsamų pasisakymą. Mes šį tyrimą užsakėme prieš kurį laiką. Na ir malonu buvo išklausyti jūsų rezultatus. Dabar ponas Rūdį. Labai trumpai. Noriu pasakyti, kad jūsų organizacija yra nevyriausybinė. Tačiau kam jį priklauso, kas jai daro daugiausiai įtakos. Pirminkė, Ar šį tyrimą mes esame užsakę, dėl to mes e, įsitrauktas mūsų darbo tvarkė? Galbūt aš kažką praleidau tam tikrą etapą, gal galėtumėte paaiškinti. Kalbėjote apie automobilių sektorių ir aeronautikos sektorių, tačiau minėjote ir geležinkelius. Ar daugiausia dėmesio skiriate aeronautikos ir automobilių sektoriams, ar taip pat, ar, ar geležinkeliams paskirta kita atskira analizė. Ir dar pirmininkė norėčiau pateikti bendrą komentarą, galbūt prie jo grįšime per savo darbą parlamento nariui ir piliečiui. Mokslinių tyrimų centrai ar mokslinių tyrimų politika Europoje ir valstybės narėse rodo, kad struktūros yra labai sudėtingos, yra įvair, jos įvairiausiais lygiais. Ir kartais labai lengva pasimesti, kaip ir tyrimai žemės ūkio srityje. Ar reikia finansuoti žemės ūkį, ar mokslinius tyrimus. Jeigu finansuoja mokslinius tyrimus, tai turi užtikrinti, kad tie pinigai būtų veiksmingai panaudoti. Ar yra kažkas apčiuopiamo piliečiams iš to, kad e, į mokslinius tyrimus čia e, skiriama lėšų? Galbūt aš kalbu agresyviai, bet iš tikrųjų norėjau tai pasakyti. Ačiū. Labai ačiū. Ar galite atsakyti? Taip. Galbūt e, kai kurios klausimus geriau atsakys pirmininkas, bet dėl paties tyrimo ir organizacijos, tai aš galiu atsakyti. Visų pirma, klausėte, kokia esame organizacija. Mes esame ne pelno organizacija, kuri užseima tyrimais. Esame visiškai nepriklausomi, neturime ryšių su jokiamis kitomis organizacijomis, tiesioginių ryšių nesame susiję su kitomis organizacijomis ar, ir nepriklausome joms. Turime valdybą, kur, kaip bet, kuri, bet kuris fondas, o mūsų tyrimų projektai yra skirti visuomeniai. Tai yra aiškiai išdėstę mūsų įstatuose. Taip pat dar uždavėte klausimą, klausimą kodėl paminėjome geležinkelius. Taip, tai yra vienas iš sektorių, kur tam tikrose sritise gali būti technologijų perdavimas tarp visų trijų sektorių. Faktas yra tai, kad šiuo metu konkursa, konkursinis e, pareiškimas įtraukia tik tai šios du sektorius ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad vis daugiau yra technologijų, kurias galime perkelti iš vieno sektoriaus į kitą tarp visų šių trijų sektorių. Ir pagaliau paskutinis klausimas, kurį uždavėte, buvo apie tai, kad e, buvo minėta daug organizacijų. Nežinau, ar galiu atsakyti į šį klausimą, tačiau galiu pasakyti, kad šį tyrimą galima pateisinti pagal poreikį racionalizuoti išlaidas. Yra daug e, įvairių struktūrų. ES stengiasi užkirsti kelią dubliavimuisi, kad tas pats nebūtų daroma įvairiose vietose, o šis tyrimas žengia dar vieną žingsnį šią kryptimį, kad nereikėtų galvoti tik apie sektorius izoliuotai ar tam tikras skritis izoliuotai, reikėtų ieškoti sinergijų tarp sektorių ir technologijų. Būtent tuo mes ir užsimame. Todėl mes čia kalbėjome apie automobilių ir aeronautikos sektorių ir taip pat šiek tiek apie geležinkelius. Pone Trautman. Dėkuoju pirmininkė. Man buvo labai įdomu klausytis e, šio trimo pristatymo. Aš esu iš e, regiono, kuris yra konkurencingumo ir e, kompetencijos centras. Ir mano regione veikia nemažai įmonių, kurios uh, prisideda prie aeronautikos sektoriaus. Mes, pavyzdžiui, gaminame taip pat ir brandolinių elektrinių kai, kurias, kai kurios elementus. Ir mums būtų labai svarbu, kad būtų dalymasi patirtimi, bei tai kad būtų kūrimos jungtis tarp įvairių veiklos rūšių. Aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs nagrinėjote gamintojus, jūs bendraujate su gamintojais, su brangovais ar su kokį statusą turinčiomis įmonėmis. Bet to man nelabai aišku iš tikrųjų, kokį laikotarpį apriepia jūsų studija nes šiandien mes išgyvename labai ypatingą situaciją. Ir žinome, kad įmonės yra priverstos ieškoti labai konkrečių problemų e, sprendimų. Taip pat man būtų įdomu sužinoti, kad galvoti ir apie protingąją energiją bei kitus dalykus. Jūs jau kai kuriuos iš jų e, komentavot. Bet man būtų įdomu, ar jūs galėtumėt e, pasiūlyti, remiantis jūsų atliktą studiją, kokią nors konkretesnę sinergijos kūrimo metodologiją. Jūs kalbėjote apie tai, ką galima būtų padaryti trumpiausių e, laikotarpių, dutinės trukmės perspektyvoje bei ilgesnėje perspektyvoje. Tai buvo įdomu, tačiau aš manau, kad mes turėtume dabar pamastyti apie tai, kaip galima būtų pasinaudoti septintąją pagrindų mokslinio tyrimų programą tam, kad mes realiai prisidėtume prie mokslinių tyrimų. Tai reiškia, kad turime labai aiškiai įsiaiškinti, kokiai sričiai turime skirti daugiausiai dėmesio. Standartai, patentai, Ar pavyzdžiui, skiriamos yra kokios nors lėšos bendrijos e, patentams ir panašiems dalykams. Ir ką Jūs manot apie žinių perdavimo e, metodologiją? Ar gali, pažiūrėjau, vienas sektorius e, perduoti savo žinias kitam sektoriui? Jūs lyg tą ir minėjote, bet aš norėčiau, kad jūs plačiau tai pakomentuotumėt, nes aš įsivaizdavau, kad jūsų studija pateiks mums būtent tokius atsakymus. Jūs labai bendrai pristatėte šią studiją, jos rezultatus, jūs kalbėt gan akademiškai, tačiau nepateikėt jokios konkretesnės metodologijos, kaip galima būtų uh, visas jūsų išvadas ir gyvendinti praktiškai. Jūs nekalbėjote apie tai, koks yra realus dalyjimus žiniomis tarp šių dviejų sektorių potencialas. Ir galiausiai yra dar vienas labai svarbus dalykas. Manau, jog svarbu būtų suprasti, kokių pastangų mums reikia, ką mes turėtume daryti. Jūs kalbėjote uh, apie tai, kad reikės dirbti regioninių, nacionalinių bei Europos lygmenių. Puiku, kad jūs tai suprantate, tačiau ką konkrečiai galima būtų padaryti Europos lygmenių? Tikiuosi, kad jūs atsakysite klausimą atsižvelgiant į JAV bei Kinijos patirtį. Volvo, pavyzdžiui, neseniai įsigijo viena Kinijos būtinės technikos bendrovė. Jie nieko ne, neišmano apie automobilių gamybą. Tai kaipgi, bet jie vis dėlto nepabijojo nusipirkti Volvo. Ar neturėtume pasiremti jų patirtimi? Merci, Monsieur le Président. Moi, je vais essayer d'aller très vite en m'appuyant sur les deux interventions. Dėkoju. Dėkoju, pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Aš tiesiog norėčiau pratesti taip, ką kalbėjo kiti kolegos. Mes kalbame apie labai specifinius sektorius. Jei mes nesusiesime geležinkelio, kelių, transporto bei aeronautikos, susidursime su rimtomis problemomis. Turėsime galvoti apie medžiagas, kurios yra naudojamos šiuose trijose sektoriuose. Ši studija turėtų būti tik tai pirmasis žingsnis. Turime žvelgti toliau ir galvoti apie ilgalaikę perspektyvą. Šie sektoriai yra mūsų ūkio paribis, o tai reiškia, kad kad ir kiek mokslinio tyrimo atliktume, be realių investicijų mes nieko nepasieksime. Daugybė įmonių išsikrausto kitur. Automobiliai dabar yra gaminami Rusijoje bei kitose Azijos šalise. Ir po to jie yra importuojami į, Euro, į Europą. Kol nepakeisime e, šitokio požiūrį, nieko nepasieksime. Italija ir Niderlandai prisidėjo prie penktosios e, pagrindų programos ir nieko iš to negavo. Pažvelkite, pažiūrėk, Kinija. Ar Kinija gali pagaminti lėktuvą, kuris būtų konkurencingas palyginus su Europoje gaminamais orlaiviais. Turime apsaugoti savo žinias ir mūsų žinių potencialą, naujovių potencialą. Egzistuoja vienas labai svarbus klausimas. Aeronautikos sektorių palaiko gimstamumo būmo e, karta. Ir jį netrukus pasitrauks, tai kągi mes darysime. Ar mes turėsime tvarę aeronautikos sektorių? Ar galite atsakyti dabar į užduotus klausimus? dėl pramonės šakų, kurias minėjo ponė Trautman. Tai čia dalyvavo įvairios na, įmonės, tai ir gamintojai, ir produktų, ir komponentų. Taip pat e, keletas mažų ir vidutinių įmonių ir gamintojų iš abiejų sektorių. Be to, gavome atsakymus iš asociacijų ir kai kurių branduolių. Dėl metodikos Svarbiausias tyrimo tiklas tai buvo pirmasis žingsnis nustatyti tam tikras energijas. Na, o dauguma e, dalyvavusių mane, kad reikėtų imtis veiksmų pagal pagrindų programą, skrintai pagrindų programą nes ten jau yra tam tikrų projektų tuose technologijose, kurie nustatyti, kuriems išskirta didelė, didelis potencialas. Yra sričių, kur abu sektoriai dirba gana, gana intensyviai, tačiau sunku įsivaizduoti, kaip perduoti technologiją iš vieno sektoriaus į kitą, Dar reikia atlikti daugiau tyrimų. O šis tyrimas, šiame tyrime siūloma, kad sakoma, kad kad e, yra daromi pirmieji žingsniai abiejose sektoriuose, alternatyvaus kūro, pavyzdžiui, srityje. Kokios, kokių pastangų reikėtų numatyti? Viskas priklauso nuo sektorių susidomėjimo ateitimi, bent būtent tie sektoriai turi būti įtraukti, e, kad galėtų pajusti poveikį. Ką ES galėtų padaryti, na, tyrimų grupė mano, kad Europos komisija pagal septintąją pagrindų programą turėtų skirti daugiau pastangų skirti tam, kad būtų skatinami bendri abiejų sektorių projektai. Tai yra kelti privalomas sąlygas, kad abiejų sektorių e, atstovai dirbtų kartu. Tai yra svarbus aspektas. Nežinau, ar e, atsakiau visus klausimus. Ar kažką praleidau. Aš norėčiau patikslinti kai ką, ką pasakė kolegė. Tai buvo pradinis tyrimas. Pirmiausia, mes norėjome išsiaiškinti, ar yra prasme skatinti technologijos perdavimą tarp e, skirtingų sektorių. Tai buvo pirmasis klausimas, kurį iškėlėme. Kalbant apie detalės, medžiagas ir panašiai, tai yra struktūrinės medžiagos sustiprintos nano pluoštų, jos yra plonesnės, lengvesnės, stipresnės, absorbuoja energiją arba triukšmą ir panašiai. Tai darbas, kuriuo užsieima esamos organizacijos, tai yra technologijų centrai, jau esančios grupės, kurios bando apibriežti teminės rytis. Taigi mūsų tyrimas buvo gana bendro pobūdžio. Viena tema, kurią išryškinome savo rekomendacijose, yra tai, kad yra pagrind, septoji pagrindų programa, tačiau jos nepakanka, nepakankamai, joje nepakankamai pabrėžiamas technologijų perdavimas. Kol kas galiu pasakyti ponui Enanui, kad jūs kalbėjote apie santaupas mokslinių tyrimų srityje, mes net nesiūlome ten taupyti. Reikia kaip tik investuoti į mokslinius tyrimus, kad galėtum pasiekti rezultatų, tačiau galime optimizuoti tai, ką darome. Optimizavimas nėra tas pats, kas taupimas. Labai ačiū. Išgirdome nemažai klausimų ir atsakymų. Labai ačiū Jums abiem už atvykimą ir tyrimo pristatymą. Taip pat dėkoju kolegoms, kurie išbuvo iki galo. Ir gero vakaro, o rytoj iš ryto tęsime posėdį.